dėmesį susirinkusiems lankytojams. Skelbiu, kad mūsų posėdis tęsiamas. E, vakar dienos posėdžio protokolai buvo jums išplatinti. Jeigu niekas neturi pastabų, tai tuomet, tuomet skelbiu, kad e, vakar dienos protokolas patvirtintas.